nepriekštaus dėl protokolo nurodytų pravadžių, tuomet protokolas yra tvirtinamas 15 balandžio. Buvau paklaustas dėl konstitucinio 6 darbo, 16 darbo tvarkės punkto išaiškinimo, kadangi per numatytą e, laikotarpį nebuvo pareikšta jokių abejonių, Tai pagal 226 straipsnį buvo patvirtintas straipsnio aiškinis. Taip pat 231 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad pataisimai yra tvirtinami, jeigu frakcijos to pageidauja arba jeigu pasirašo 40 e, deputatų plenarnės sesijos protokole taip pat yra nurodytas šitas straipsnis. Bet turiu 78, pagal 78 straipsnį yra nurodyti atitinkami posėdžio nagrinėti dokumentai. Darbo atvargė. Pirmininkų suigoje pagal 149 darbo tvarkos taisyklių punktą. Darbo tvarkė yra parengta ir išdalinta visiems. Ar kas nors norėtų kalbėti apie